priklausyti nuo importo iš kitų šalių. Manyčiau, ES savo piliečiams yra įsipareigojusi ir dėl to negalėčiau paremti ši, pra, minčių šiame pranešime. Ačiū kolegai Kestinė. Ir dabar pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pirmiausia, suteikiu žodį kolegijai Roitovai. Pane předsedo, jsem nadmíru spokojená.